Tas klausimas mūsų darbo tvarkyje. Tai yra bendros diskusijos dėl ES ir Tuniso priekybos ryšių. Turime ponios Desarnės pranešimą dėl skubių autonominių priekybos priemonių taikymo Tuniso Respublikai. Taip pat yra komisijos pareiškimas dėl dėrybų dėl ES ir Tuniso laisvos priekybos sutarimo. Pirmiausia, tiksiu žodį poniai Desarnes. Dėkoju, ponė pirmininkė, gerbiama e, komisijos narė Cecilija Malstrom. Šis pranešimas yra labai svarbus. E, pasakysiu, kodėl. Pirmiausia, tai norėčiau padėkoti visiems šešėliniam pranešėjam, kurie dalyvavo šiame darbe. Šis klausimas labai svarbus ne tik Tunisui, bet ir Europai. Visi žinote, kokią situaciją Tunise, žinote, kokį kelią ši po arabų pavasario valstybė yra nuėjusi ir tai yra vienintelė praktiškai valstybė, kuri sugebėjo užtikrinti savo demokratinį vystimasi ir gavo Nobelio taikos premiją. Visi žinote, kokie iššūkiai tenka šiai valstybei. Visi prisimename teroristinės atakas, teroristinius išpolius, kurie buvo Tunise ir tie išpoliai buvo neatsitiktiniai, o būtent todėl, kad Tunisui pavyko mm, eiti demokratiniu keliu, bet dabar situacija yra labai sudėtinga. Labai didelis nedarbas, ypatingai jaunimo nedarbas, jaudimo, kuris turi diplomus ir panašiai. Taigi e, labai daug problemų susijusių su Libija, galbūt netgi rytoj ir su Alžyru. Taip mums reikia, kad Tunisui pavyktų, ES turi jam padėti ir e, būtent tuo remdamiesi mes ir surašėme abudu tekstus, apie kuriuos pakalbėsime. Pirmasis tekstas labai svarbus, jisai pristatytas komisijos, tai yra skubios priemonės, kurios yra skirtos alyvogių aliejui. Sakau, kad tai yra labai svarbu ir paaiškinsiu kodėl. Todėl, kad ten yra kalbama apie konkrečius dalykus. Tai ne vien tik tais e, gražios kalbos, tai yra e, reali pagalba Tunisui ir tunisiečiams. Tai, ką siūlo komisija, yra visiškai gerai. E, e siūlo komisija e, eksportuoti e, alyvogių aliejų, padidinti eksportą 35 tūkstančiais tonų. E, e, kad, būtų, kad padidėtų e, kvota. E, mes duodu skaičių. Europoje darom daugiau kaip milijoną 400 tūkstančių e, tonų alyvogių aliejaus. Tai tikrai alyvogių aliejus iš Tuniso Europos nedestabilizuos. Tai dabar pasižiūrėsime, kaip praeis metai ir kokius tai duos rezultatus. Jeigu bus kažkokiu tai problemu, tai imsimės priemonių. Antra vertus, uh, E, tai e, yra laisvas susitarimas, e, deramės dėl laisvo susitarimų priekybos susitarimo su Tunisu. Pirmas raundas jau įvyko, su komisija daug dirbom, parlamento žinia yra siunčiama labai paprasta. Ne vien tik apie priekybą kalbame, tai yra politinė rezoliucija. Tai e, yra toks dokumentas, kuris palaiko tu, e, vystimasi demokratiją Tunise. Tai yra e, politinė, e, turi būti politinė susitarimas, asimetrinis e, ir palaipsniškas susitarimas Tunisui. Trečia, kad tai būt, e, turi būti skaidrus susitarimas ir ne vien tik skaidrus, kad tunisiečiai visi kartu įsisavintų tą susitarimą, kad tai būtų jų susitarimas, būtent dėl to mes ir su uh, parlamentarais iš Tuniso parlamento čia susitinkame ir šnekamės, yra labai svarbu, kad e, tas susitarimas e, realiai veiktų Tunise ir realiai jam tarnautų, realiai tarnautų visiems tunisiečiams ir kad e, mes ir toliau padėtumėm ir būtumėm šalia Tuniso ir tunisiečių. Ačiū. Dėkoju, ponė. Pone pranešėja. Labai ačiū, o dabar noriu pasveikinti komisijos narę Cecilija Malmström, kuri kalbės Europos komisijos vardu. Prašom. Ačiū, ponė pirmininkė, ponios ir ponai, labas vakaras. Tunisas ir ES yra artimi partneriai jau seniai. Nuo 2012 metų ES remia jauną, jauną Tuniso demokratiją per e, partnerystę, kuriems riboja vien priekybą, bet ir kitais dalykais, pavyzdžiui, politinio dialogo intensyvinimu, techninės ir finansinės paramos didinimu Tunisui. Nes, kaip sakė pranešėjas, labai svarbu remti šią šalį, kur demokratija yra trapi ir silpna. O situacija, kaip žinome, yra labai sudėtinga Tuniso žmonėms ir vyriausybei. Prieš Praėjus 20 metų po asociacijos susitarimo pasirašymo tarp mūsų, kuomet dvišalė prekyba padvigubėjo, mes vėlgi naujo proceso pradžioje norime pagilinti mūsų prekybos santykius dar labiau. Aš esu įstikinusi ir piliečių protestai neseniai parodė tai, kad politinė sėkmė priklauso nuo, ir nuo ekonominės sėkmės. Tie dalykai eina ranka rankon, mes turime pareigą. E, tai paremti, o atvirumas prekybai ir investicijoms gali suvaidinti svarbu vaidmenį. Todėl darybos dėl laisvos prekybos e, zonos sustarimo yra vienas, viena iš formų, kaip ES gali paremti ekonomikos atsigavimą Tunise. Tai viskas eina kartu su reformų procesu, kurį vykdo pati, patys Tunisas. Aš lankiausi Tunise praėjusį rūdienį, kad pradėčiau darybos dėl šio sustarimo. Turint galvoje trapę ekonomikos situaciją, e, šios darybos yra didelis iššūkis Tunisui, todėl, kaip sakė ir pranešėja, siūlome laipsnišką, asimetrišką prieimą prie rinkos atvirimo. Mes suprantame, kaip ir Tunisas, kad reikia eiti į priekį etapais. Pirmo, geros darybos prasideda tuomet, kuomet klausaisi, kai reikia integruoti e, realiją realijas ir patenkinti vienas kitų lūkesčius. ES yra pasirengusi lydėti šias darybas įvairiomis paramos priemonėmis. Jos prisidės prie reformų proceso ir palengvins tam tikrų sektorių sustiprinimą, pavyzdžiui, žemės ūkio, paslaugų ir taip bus teikiama parama ir privačiam sektoriui. Aš puikiai suprantu, kokia svarbi yra piliečių, piliečių visuomenė Tunise. Ji turi suvaidinti labai svarbu vaidmenį Tuniso reformų procese. Ir taip pat, aišku, jie vaidina vaidmenį ir šiuose darybose. Sustikau su ne vienu iš jų, mes kalbėjomės apie laisvos prekybos susitarimą. Aš propaguoju aukšto lygio skaidrumą ir dialogą su pilietinė visuomenė, tiek ar tai būtų Tuniso ar Europos visuomenė. Visuomenė turi būti teikiama <clears throat> informacija po kiekvieno darybų raundo ir ne, artimi ryšiai su visuomenė suvaidins labai svarbu vaidmenį informuojant apie darybas ir apie po to sustrimo įgyvendimą. Kai dėl reglamento dėl alyvo galėjus, tai tikslas yra pasiūsti pozityvų signalą Tunisui ir suteikti trumpalaikės konkrečios naudos jos, jo ekonomikai. To labai reikia Tunisui. Ir aš džiaugiuosi, kad būtent taip šio klausimu elgiamas Europos parlamente puikiai darbavosi pranešė Disarnės, Inta komitetas ir kiti komitetai dirbė šio klausimu. Tikiuosi, kad šis parlamentas pritars šiam Inta komiteto pasiūlymui, kad ta nauda, kurią siūlome Tunisui, galėtų e, būti apčiopiama nedelsant. Alyvo lėjaus importas iš e, Tuniso turės laikytis ES e, sanitarinių ir kitų reikalavimų Ši priemonė yra ribota, skirta dviems, dviems metams ir ji bus labai atidžiai stebima. Komisijos pasiūlymas iš tiesų atsižvelgia ir ES alyvogio aliejaus rinkos padėtį. Tikimasi, kad šis, ši kvota bus apsarbota dabartinėje rinkoje be jokio ženklesnio poveikio. Taigi ačiū Jums už nuveiktą darbą. Tikiuosi, kad rytoj pasiūsime stiprų bendrą ES signalą, kad mes esame Tuniso žmonių pusėje ir esame pasirengę jiems padėti per trumpą ilgesnį ir ilgą laikotarpį, nes tai yra tikra partnerystė. Labai ačiū. Tak, mm, dziękuję. Ačiū. O toliau Žemės ūkio komiteto vardu pana Klara Eugenija Aguilera Garcia. Prašom. Gracias, Ačiū, ponė pirmininkė. Komisarė, noriu padėkoti poniai Desarnės už parengtą pranešimą. Aš rengiau nuomonę e, Žemės ūkio komitete ir man atrodo, kad į mūsų poziciją buvo nepakankamai atsižvelgta. Agri komitetas palaikė šį politinį susitarimą dėl nepaprastųjų priekybos priemonių skirtų Tunisui. Viskas dėl to aišku, nes buvo balsavimas ir dauguma pasisakė už tas priemonės. Taigi komitetas palaiko politinį susitarimą. Tačiau esu tvirtai įsitikinusi, kad nepakankamai atstovaujami e, Europos alyvogių aliejaus gamybos sektoriaus interesai. Tai aktualu ir tai sektorius, kurio negalime pamiršti, rengdami šį pranešimą. Todėl kreipiuosi šiandien čia esančius kolegas ir komisiją e, nepamiršti šių interesų ir įtraukti 11, 12, 13 ir 14 į mūsų pakeitimus. Darau prielaida, kad tie pakeitimai niekaip nepa, nepakenks mūsų reiškiamai paramai Tunisui. Ačiū, dabar išklausysime kalbėtojų politinių frakcijų vardu. Ir pirmiausia, EPP vardu ponas Santiago Fisas Aiksela. Ačiū, ponė pirmininkė. Tunisas venkiausiai yra vienintelė pietų viduržėmio jūros valstybė e, žengianti demokratijos keliu. Tai yra gerai arabų pasauliui, tačiau e, ekstremistai, e, islamo ekstremistai bando parklubdyti Tunisą, todėl reikia jam padėti ir autonominės priekybos priemonės e, skirtos Tuniso gaminamo alyvogio aliejų yra svarbu, tačiau reikia siekti pusiausviros, patvirtinti priemonės, kurios pasirūpintų, kuriomis al, Europos alyvogio aliejaus gamintojai jų interesai nebūtų pažeisti. E, mes parengėme kompromisą šiuo klausimu ir tikimės, kad jam rytoj balsuojant bus pritarta. Kaip E, teigiama pranešime šios ypatingosios priemonės niekaip neturėtų paveikti, pakeisti Tuniso ir ES laisvos priekybos susitarimo, kurio tikslas padėti sustiprinti demokratiją Tunise. Ačiū. Toliau socdemų frakcijos vardu e, ponas Emanuel Morel. Euh, Dėkoju. Pone pirmininkė, pone komisarė, pone pranešė, brangus kolegos, aš galvoju, kad visi čia susirinkę siekiame bendro tikslo. Kitaip tariant, mes siekiame, kad tvariai ir konkrečiai padėtume Tunisui bei jo žmonėms. Visą tai buvo pasakyta, tačiau dar kartą reikia priminti, kadangi mums, europiečiams, tai yra svarbu. Tunisas yra ir e, lopšys ir simbolis arabų pavasario. E, ir dabar tai yra tokia šalis, kuri išgyvena savo demokratinį perėjimą. Pornes Arnes labai teisingai priminė, kad Tunisas susiduria su politiniu e, iššūkiu, ekonominius bei socialiniu iššūkiais, masiškas nedarbas, vyra e, turizmo sektorius. Taigi mūsų klausimas, į kurį turime atsakyti, kaip konkrečiai padėti Tunisui pirmiausia, tai e, taikyti E, valstybių narių konkrečią finansinę pagalbą. Antra, e, labai skubiai ir laikinai turime padaryti štai, kad turime išplėsti e, alyvogių aliejaus kvotą su nuliniu, nuliniu tarifu. Tai tikrai nėra E, didelis aliejaus kiekis ir neįtakos niekaip alyvogių aliejaus sektorius. Tačiau Tunisui gali būti gera e, ir didelė pagalba. Aš sutinku, kad tai yra partnerystė su Tunisu, mes dabar dėl jos daramės, tai yra ne tik politinė partnerystė, bet ir ekonominė. Todėl reikia, kad ji būtų palaipsniška e, ir dabar norėčiau kreiptis į komisarę ir pasakyti, kad uh, E, mes žinome, kokios problemos kyla pilietinėje visuomenėje. Todėl tą pilietinę visuomenę reikia nuraminti. Ir čia šioje sutartyje reikia aiškiai pasakyti, kad tai nėra business as usual, kad tai yra e, kitokia išskirtinė sutartis ir kad mes tikrai einame ten, kur mus kviečia Tuniso tauta. Ačiū, ponas parlamentarija. Notis Marijas. Kojų pirmininkė. Trejetas nuskurdino graikus, ypatingai sudavė skaudų smūgį jų žemės ūkio sektoriui. Mes, e, mūsų labai nukentėjo pensijų, sveikatos, socialinis sektoriai Taigi matome, kad graikų gamyba, graikų e, valstybė labai kliečia išoriniai faktoriai ir dabar dar 70 tūkstančių e, tonų alyvogių aliejaus, kurį, kurį reikės kažkaip paskirstyti per du metus. Mes žinome, kiek kainuoja alyvogių aliejus ir dabar aiškiai suprantame, kad tas alyvogių aliejus piks. Reikia importuoti E, didelius alyvogių aliejaus kiekius iš Tuniso nuo 1 sausio. Kretos Lesbo salos gamyba e, nukentės ten, be to dar apsigyvens tūkstančių tūkstančiai pabėgėlių. Ačiū, Rytė Šakė. Ačiū. Ačiū pirmininkė, komisarė, kolegos, remdami artimesnį bendravimą tarp ES ir Tuniso, pirmiausia, pripažinimi Tuniso žmonės, mes žinome, kad tai yra sudėtingi laikai ir mus uh, jaudina e, Tuniso žmonių kova prieš terorizmą, prieš ter e, autoritarizmą. Tunisas turi būti taikaus perėjimo pavyzdys, tačiau tas kelias demokratijos link yra sunkus ir ES turi būti pirmasis esminis Tuniso partneris. Atminkime, kodėl prieš keturis metus Mahadas Ozizi e, iš nevilties pas, užsi, pasidegė ir jis tapo simbolis tiems, kurie buvo išslavinę, tačiau korupcija nesutikė jokios galimybės, ypač e, jaunimui. Aš manau, kad geras prekybos sustarimas prisidės prie vystimosi stabilumą ir tunisiečių laisvės, kuriant savo ateitį. Ir šiame kontekste raginu kolegas neužkirsti kelio tai minimaliai kvotai importuoti aliejų be muitų. Tai turės labai mažą poveikį ES rinkai, tačiau labai stipriai parems e, Tuniso vystimas. Ačiū. Dankyvel. Ačiū. Toliau GUE NGL frakcijos vardu Patrik Lejerik. Prašom, vieną minutę. Euh, Ačiū pirmininkė, mūsų atsakomybė padėti Tuniso žmonėms, kurie. kurie taip e, kenčia nuo terorizmo, e, sukrėtusio šalį tris kartus ir atnešusio labai neigiamų pasiekmių ekonomikai bei e, darbo, darbo vietoms Tie e, ta, preferenciniai tarifai e, gali būti apsprendžiami iš vienos ir iš kitos viduržėmio jūros pusės. Lygiai tas pats pasakytina ir apie daržovės e, ir taip pat apie alyvogių aliejų. Tai yra toks susitarimas, kuris turi būti nuspręstas, apspręstas pasikonsultavus su Tuniso žmonėmis e, ir gerai tam pasirengus. E, merci beaucoup, monsieur député. On behalf of Greens, uh, de... Ačiū. Toliau žaliųjų vardu Hordi Sebastija. Pusantros minutės, prašom. Labai ačiū pirmininkė, dėkoju komisijos nariai. Dar kartą kalbame apie Tunisą, kalbame apie konkrečias priemonės. Atrodo, kad Tunisas yra vienintelis, vienintelė demokratiška partnerė e, viduržėmė jūros pietos pietinėje pakrantėje ir turime ją traktuoti su, teikdami pirmenybę ir mes pasisakome už šią priemonę dėl alyvo aliejus. Aš esu iš šalies, kuri e, pagamina daug geros kokybės alyvo aliejus, tačiau nu, reikia pademonstruoti solidarumą Tunisui. Jie eina demokratijos keliu, e, terorizmo, migracijos krizės situacijoje. O, na, o konkrečiau, ES atrodo trūksta idėjos, idėjų ir e, vaizduotės kalbame apie laisvos prekybos sustarimą, ten yra daug disbalanso, turint galvoje visą ES potencialą ir silpną Tuniso ekonomiką. Situacija yra tokia, kad tunisiečiai gali atvykti, atvykti į ES tik su viza, o mes laisvai. Šių darybų pradžia neatsižvelgia į pilietinę visuomenę Tunise. Yra daug būdų padėti kaiminiai, o mes tiesiog primetame jiems neoliberalistinę dogmą E, apie tai, kaip organizuoti ekonomiką. Jie tam nėra pasirengę. Politinė ir ekonominė parama neturi reikšti tokių nesubalansuotų susitarimų. Ačiū. Toliau FDD frakcijos vardu Roza Damato. Pusantros minutės, prašom. Grazie, prezidente. Kol... Ačiū, ponė pirmininkė. Kolegos, nepadarykite šios didelės klaidos. Mes nepagelbėsime Tunisui, suteikdami galimybę e, eksportuoti e, alyvo galėjų be muito. E, klausykitės ne tik vartotojų ir ūkininkų, įsiklausykite Europos parlamento žemės ūkio komiteto vertinimą ir atkreipkite dėmesį į tai, kad yra e, rizika, jog atsiras e, padirbto alyvogio aliejaus, kuris yra padirbinėjimas Italijoje ir tai pakenks mūsų vartotojams. Komisija primeta sprendimą neatsižvelgdama į tai, kaip jis atsilieps aplinkai ir užimtumui. Nebejokite, kad kai kas suinteresuotas, jog tas aliejus patektų iš Tuniso į Italiją, kas nors tikrai jį, jį pažymės e, suklastotomis etiketėmis ir pardavinės kaip Italijos aliejų. Jau dabar matau, kaip bus pranešimo apie tai, kad Italijoje bus areštuota didžiulė e, tunisietiško aliejaus siunta, kuris bus pardavinėjimas kaip itališkas. E, kai kurios įmonės labai daug iš to užsidirbs ir pietų šalių e, ūkis e, nukentės dėl to, bet e, visos ES šalis turėtų padėti kovoti Tunisui su fundamentalizmu ir skurdu. Turime nepamiršti ir mūsų žemės ūkio ir kreipiuosi į socialistus. Jūs pasisakote už e, aliejaus iš Tuniso įvežimą, tačiau tai yra visiškai kitoks e, e, siūlymas. Ar jūs sutinkate sakyti klausimą pagal mėlynąją kortelę, kurią kelia ponas Kaspari? Prašau. Kalbėtos neįsijungęs mikrofono. Pone Damato, jūs kalbėjote apie neigiamą e, poveikį Italijos aliejaus pramonį, bet ar sutinkate su manimi, kad alyvogio aliejaus e, sektorius Europoje yra 200 milijonų tonų, o mes kalbame apie 35 tūkstančius papildomų tonų iš Tuniso. Ir prieš du metus Italijoje Italija e, eksportavo daugiau nei 500 tūkstančių tonų aliejaus. Jeigu norite padėti Italijos ekonomikai, jūs atsižvelgsite į tai, kad, me, kad jūs sutiksite, kad mes įvežame tikrai labai nedidelį kiekį to aliejaus. Dabar galimybę atsakyti Aš kalbėjau apie visiškai kitą dalyką. Aš kalbėjau apie Europos žemės, viduržėmio jūros e, žemės ūkio politiką, kurie apima ir Šiaurės Afrikos valstybės. Aš turėjau omeny visus gamintojus. Nepamirškite, kad Europoje mes ūkininkaujama kiekviena šalis ūkininkauja savais metodais. Negalime skatinti karo tarp ūkininko. 35 tūkstančiai iš Tuniso, dar 6 tūkstančiai bus įsileisti be muito. Aš norėjau pasakyti, kad visi turi padėti Tunisui, o ne tik ūkininkai pietų Europoje. Be abejo, nes reikia padėti Tunisui tu, Tunis ir demokratijai. ENF frakcijos vardu ponas Filip Liuazų. Oui, Pone pirmininkė, dvi pastabos susijusios su šio pasiūlymu. Parlamentas dar kartą padeda e, demokratiniam procesui e, ir kišasi į kitos šalies reikalus, kur ir ką daro labai dažn, per daug dažnai tai yra demokratizacijos procesas, tačiau e, kaip iš tiesų gali įtakoti tas alyvogių aliejus politinę krizę Tunise. Aš norėčiau kreiptis e, į, pakalbėti apie Europos alyvogių aliejaus sektorių kuris ir taip patiria didžiulių krizių, tad nereikia, kad ES dar labiau pablogintų situaciją. Taigi e, situacija bloga ir tikrai nereikia jos dar labiau bloginti. Parlamentas vėlgi e, nori, kad atsirastų nelojali konkurencija e, ir vėl nukentės smulkus gamintojai. Europos Sąjunga sako, kad e, reikia būti solidariems, tačiau dėl to nukentės pietinės Europos Sąjungos šalis. Būkime logiški. E, Tikrai neįmanoma, kad šitas eksportas iš Tuniso nepakenktų alyvogių aliejų sektoriui Europoje. Dėkoju. Dabar pasisako Salvatore Čikų. Viena minutė su pusė. Dėkoju, pirmininkė. Aš aiškiai norėčiau pasakyti, kad esu asmeniškai už sanglaudos politiką, kuri remia Tuniso demokratizacijos procesą ir palaiko Tuniso sistemą. Tačiau aš labai prieštaraučiau tokio tipo priemonių prieimimui, kaip katalyvogių aliejaus atveju. Aš nesu prieš alyvogių aliejų, tačiau esu prieš tokią politiką. E, dabar alyvogių aliejus, paskui bus pomidorai, paskui bus vynas. Tai yra tokie produktai, kurie gal, da, gaminami tam tikrose regionuose. Kodėl nekalbėtumėm apie pieną, pavyzdžiui, mėsą, kodėl ne paįvairintume e, to, e, ne, nepaįvairintume to asortimento kabutėse, nes e, e Mes dėl alyvogių aliejaus tiesiog galime būti parklubdyti. Nesvarbu, kiek mes gaminame. Svarbu, kad dėl tokios politikos didžiausią žalę patirs smulkus gamintojai. Būtent jų interesai čia yra statomi į didžiausią pavojų ir būtent jiems e, dėl tokių priemonių E, bus labiausiai skaudu. Dėl to aš pateikiau pakeitimą. Dėkoju Jums, gerbiamasis parlamentarė. Dabar norėčiau suteikti žodį ponui Boštinaru. Ačiū pirmininkė, ponė komisarė, ponė pranešėja. Pirmiausia, noriu padėkoti pranešėjai už parengtą puikų pranešimą. Aš jam visiškai pritariu. Și democrație este o sursă de inspirație sper. Tuniso pereimas į pluralizmą ir demokratiją yra e, mums visiems vilties šaltinis, tačiau Tunisas yra, susiduria su ekonominiais, socialiniais bei saugumo didžiuliais iššūkiais. E, labai reikia tai šaliai padėti. Šalia ugningų kalbų čia ir dabar turime padėti Tunisui taip, kaip pažadėjome. Tačiau dėja E, tai lieka tik kalbos. Įvairios skubios priemonės numatytos skubiame planet, e, pakete. E, raginu visus kolegas paremti pranešėjos parengtą tekstą, siekti, kad būtų išvengta trilogo ir kad Tunisui būtų padėta. Tai yra tokią valstybę, e, kuri labai nukentėjo nuo krizės ir kuriai labai e, padėtų alyvogių aliejus. E, ačiū toliau Jasenko Selimovič. Vieną minutę, prašom. Labai ačiū. Teroristų išpaliai terori... Tunise turėjo didžiulį poveikį Tunisui, Tuniso jau silpnai ekonomikai, todėl komisijos iniciatyva papildomai leisti eksportuoti lyvo aliejų yra sveikintinas. Girdėjau, kaip e, čia gerbiami nariai apie tai skundėsi, kad kokį baisų poveikį turės e, tas importas. Skaičiai rodo ką kitą. Europai suvartoja maždaug tiek pat aliejaus kasmet. Mūsų gamyba sumažėjo maždaug 50 procentų, o aliejaus kiekis iš Tuniso sudaro tik tai 1,7 procento viso importo. Klausimas, kokiu būdu 1 procentas gali sunaikinti Europos rinką, kuriai trūksta dar 48 procentų. Aš galiu pasakyti, kaip tai padarys poveikį tunisiečiams. E, e, aliejų išgauna beveik milijonas žmonių, tai didina eksportą, padeda ir užkerta kelią nevilčiai Mums tai yra beveik nieko, Tunisui tai yra labai daug. Ir tikiuosi, kad balsuodamas parlamentas pademonstruos savo solidarumą Tunisui. Ačiū toliau, ponia Forenca, vieną minutę. Ačiū pirmininkė. Kalbant asmeniškai, aš pritariu komisijos nurodytiems tikslams, būtent padėti Tuniso demokratijai ir ekonomikai, kurias smarkiai pakirto teroristų išpoliai. Aš taip pat esu už politinį ir ekonominį solidarumą viduržėmio jūro regiono tautoms, tačiau aš prieštarauju siūlomai priemoniai. Tai yra laisvos prekybos sustarimas bei e, bemuit tis kvotos. Bemuitės priemonės skirtos nestimuliuoti ekonomikai. Iš esmės, kas padėtų tunisiečiams, tai būtų e, darybos dėl skolos persvarstymo. E, diskursas e, kalba apie tai, kad tai padės Tuniso gamintojams, tačiau iš tikrųjų daugiausiai uždirbs Europos importuotojai didelės bendrovės. Mano regionas Pulija jau ir taip rimtai paveiktas e, alyvmedžių lygų ir aš bal, balsuosiu prieš šį pasiūlymą ne tik, kad ginčiau Pulijos augintojus, bet taip pat ir Tuniso augintojus. Ačiū. Toliau Daniel Kaspari. Vieną minutę, prašom sehr geehrter herr präsident geschätzte kolleginnen und kollegen! wir wollen pirmininke kolegos mes norime pagelbėti tunisui bet e, tikimės ir kai ko iš jo mainais pagalbą siūlome suteikdami galimybę e, eksportuoti prekes be muito, norime užtikrinti geresnę prieigą prie rinkos per laisvos priekybos sutartį, siūlome Tunisui perspektyvą, bet norime, kad Tunisas rimtai prisimtų savo atsakomybę. Matau daug tunisiečių e, vykstančių į Europą, tačiau matome taip pat, kad labai sunku e, pabėgėlius sugražinti į Tunisą. Mano šalyje 2015-aisiais nei vienam migrantui iš Tuniso nebuvo sutiktas pabėgėlio statusas. 0 procentų. Taigi, jei e, bus užtikrinta e, prieiga prie rinkų, tikimės, kad, e, tikėtumėmis, kad Tunisas atliks savo pareigas taip pat. Dabar žodis poniai Marijai Arenai vienai minutiai. Merci, monsieur le président. Dėkoju pirmininkė, ačiū komisarė ir ponė pranešėja. Iš tiesų šis laisvos e, priekybos susitarimas dabar da, apsitariamas labai ypatingame kontekste. Net iki 2011 metų revoliucijos Tunisui reikėjo padėti, dėl to labai džiaugiuosi, dėl to susitarimo, dėl alyvogio alėjaus. E, e, labai stebiuosi kai kurių kolegų reakcija, kuri e, tokia audringa dėl mažiau negu 2 procentų alyvogių aliejaus. E, iš tiesų, jeigu nebūtų tokio e, laisvos priekybos susitarimo, tai tada ko gero būtų dar liūdnesnės pasiekmes, todėl norėčiau pasakyti, jiems iš arčiau pasižiūrėti, ką gali prarasti žemės ūkis. Mums nereikia išleisti iš akių to fakto, kad e, mums reikia kurti e, darbo vietas Tunise, žiūrėti, kad vyktų tvarus vystytimasis, kad e, ekonomikos būtų konkurencingos ir kad kaip sakė komisarė, ten dalyvautų aktyviai pilietinė visuomenė, kadangi iš jos galime labai daug ko pasimokyti. Ačiū, ponė parlamentarė. Dabar norėčiau suteikti žodį Salvatore Dominiko Poiezi. Dėkoju pirmininkė. Iš mūsų niekas negali pasakyti, kad nėra solidarus su Tuniso žmonėmis po tų įvairių išpolių, tačiau Europa jau ir dabar E, skyrė 500 e, milijonų eurų, tai yra komisija, kuri atblokavo tuos pinigus, tikrai nėra tai pas geriausias būdas paremti e, Tunisą, čia turiu galvoje 70 tūkstančių tonų alyvogių aliejus su, su nulinio tarifo tarifinė kvota. Tai tikrai toks dalykas, kuris nužudys e, Italijos pietus. Šiandieną mes susidurėme su labai rimta alyvmedžių lyga ir jau 40 procentų nusmuko Italijoje alyv, alyvogių aliejaus gamyba. Todėl aš taip ir sakau, kad pietų Europos gamyba e, tikrai bus užlugdyta. E, Pone Panserė, ponas Panserė, ačiū ponė Sarnės Jums už Jūsų nuveiktą darbą. E, jau daug pasakyta apie padėtį Tunise, bet manau, kad ES tenka užduotis įnešti svarų politinį, ekonominį ir finansinį indėlį, kad demokratija politiškas pereimas šalyje būtų tinkamai užbaigtas. E, negalime, neturime laiko švaistimui. Prekyb, laisvos prekybos sutarties darybos taip pat turi vykti tą kryptimį. Tai svarbu kasdieniam tunisiečių e, gyvenimui. Laisvos prekybos sutartis turi būti maksimaliai skaidri ir įtraukti e, Tuniso politinę visuomenę. Europos parlamentas visada ragino įtraukti e, pilietinę visuomenę o Tuniso alyvogio aliejaus pirkimas turėtų būti svarstomas konkrečiam kontekste. Manau, kad turime pasitelkti blaivų protą, vertindami pateiktus pakeitimus. Galiausiai noriu pabrėžti, kad Tunisas iš e, Europos parlamento tikisi svarbios žinios, kad būtų sukurtas pamatas subalansuotiems prekybinėms santykiams. Ačiū toliau, ponas Žuos. Ačiū, ponė pirmininkė. Žinoma, mes pasisakome už tai, kad ES parodytų solidarumą tų šalių atžvilgių, kurios išgyvena sudėtingą laikotarpį, ypač tos, kurios nukentėjo nuo teroristinių išpolių, kaip nutiko Tunisui. Bet žinoma, mus neramina tai, kaip tas solidarumas reiškiamas šiuo konkrečiu atveju. Ne tik dėl to, kad tai dar kartą gali pakengti sektoriui, kuris ir taip yra Mm, nukentėjęs, bet dėl to, kad naudojame išorės politikos priemonės, kaiminystės politikoje. Yra ir kitų priemonių stiprinti tokių šalių ekonomiką. Taip pat žinome, koks svarbus uh, alyvogio aliejaus sektorius yra viduržėmio jūros šalims, pavyzdžiui, port, ir taip pat ir Portugalijai. Ir būtent todėl solidarumo principas yra aktualus ne tik žmonėms už ES ir žmonėms Europos Sąjungoje jis yra svarbus. Reikia užtikrinti tinkamą šio sektoriaus apsaugą valstybėse narėse. Turėtume ieškoti alternatyvų. Uh, kaip paremti kitų šalių ekonomiką. Ir aš, mano balsavimas atspindės mano poziciją šiuo klausimu. Žodis ponui Parnijui. Pats didžiausias kaiminystės iššūkis Europoje yra Tunisas. Tam, kad padėtumėm tai šaliai, pirmiausia, reikia E, eksportą tai šaliai padidinti, ypatingai e, tokiame sektoriuje, kuris svarbus šaliai, alyvogių alyvos, aliejaus e, gamybos ir eksporto sityje. Taigi reikia labai greitai pasirašyti partnerystės susitarimą su Tunisu. Tačiau mes turime daug daugiau padėti. Tikrai e, reikėtų platesnio bendradarbiavimo su Magrebo šalimis. E, Europos Sąjunga turi pasitelkti visą savo politinę jėgą ir remti Tunisą, e, e, tai remti e, demokratiją, kovoti su terorizmu. O kovoti su terorizmu tai reiškia patiems saugotis. Štai tokią žinę turėtų visi išgirsti šiam, šioje salėje šį vakarą. Vija. Ačiū, toliau žodis ponui Levija. Ačiū, pirmininkė balsuosiu prieš šį pasiūlymą. Balsuosiu, kad jis būtų atmestas, nes šio pasiūlymo tikslai yra teisingi, tačiau priemonės šių tikslų pasiekimai pasirinktos yra visiškai netinkamos. E, importo mok muitų mažinimas nesuteiks jokių pranašumų e, ekonominiams subjektams veikiantiems Tunise. Tai bus naudinga tai tik, tik kai kuriems alyvogiolėjaus importuotojams Europos Sąjungoje. E, tai netinkama politika, tai nėra ta Europa, kurios mes norime. Man atrodo, kad mes einame neteisingu keliu. Mes ne tik e, nuskriausime pietų Europos e, e, žemės ūkio sektorių, tai gali reikšti labai rimtas pasiekmes. Tai tikrai nebus naudinga. Alyvogio aliejų jų taikomos priemonės paprastai yra tinkamai pasirinkamos, bet ne šį kartą. Ponas Dekastro, ponios ir ponai, pagalba Tunisui šiuo metu labai sudėtingų laikotarpių šaliai yra mums tenkanti moralinė e, prievalė. Tačiau manome, kad yra kitų praktiškesnių, veiksmingesnių būdų padėti Tuniso e, žemės ūkio sektoriui. Pavyzdžiui, tobulinant Tuniso alyvo giolėjų, kuris yra geras ir įvežamas į ES Kai kurie tunisiečiai taip pat abejoja šių priemonių naudingumu. E, veikiausiai jie tos priemonės bus naudingos tik tai priekybininkams, o ne Tuniso ūkininkams. Taip darome dėl egoistiškų priežasčių. Norime demonstruoti solidarumą, tačiau neturėtume kelti papildomą grėsmę trapiam Europos alyvogių aliejaus gamybos sektoriui. Manau, kad reiktų visiškai kitokio pasiūlymo ir norėčiau paraginti kolegas e, balsuoti už pakeitimus, kurios, kuriems pritarė Žemės ūkio komitetas, nes tais pakeitimais ištaisysime mm, situaciją ir atkursime pusiausvyrą su šiuo pranešimu. Pone Petir. Ačiū, ponė pirmininkė. Tunisas yra vienintelė šalis kurioje po arabų pavasario sėkmingai įvyko režimo E, pakeitimas ir nekilo chaosas. Būtent todėl turime padėti Tunisui laikytis e, savo trapios demokratijos. Reikia padėti Tunisui įvežti prekes į Europos rinkas, tačiau turime pasirūpinti, kad tai neatneštų neigiamų pasiekmių Europos ūkininkams. Alyvogių aliejus yra svarbiausias žemės ūkio gaminys, e, gaminamas Tuniso, todėl svarbu Tunisui teikti paramą. Tačiau alyvogio lėjaus importas iš Tuniso apsunkins galimybę reglamentuoti alyvogio lėjaus rinką, nes praeitie buvo pro, iškilę problemus dėl kokybės. Tunisui padėti turime, tačiau turime nepamiršti ir Kroatijos bei kitų šalių alyvogio aliejaus gamintojų interesų Europoje. Ponas Silva Ferreira. Pone pirmininkė, pone komisijos narė, pradėkime nuo svarbiausio dalyko. Europos Sąjunga, Sąjungai tenka politinė pareiga uh, laikyti savo pažadų ir stiprinti prekybinius santykius su Tunisu. Dabar jai tenka ir moralinė pareiga dar stipriau paremti Tunisą, e, ypač po teroristinių išpolių toje šalyje, dėl kurių Tuniso ekonomika labai stipriai nukentėjo. Todėl remti alyvo gėlėjaus sektorių Tunise yra prasminga, nors turime atsižvelgti ir tai, kad alyvogių aliejaus sektorius svarbus ir daugeliui Europos pietų valstybių. Todėl turime suvokti keletą dalykų. Visų pirma, tai yra išskirtinės ir laikinos priemonės, jos negalios ilgiau nei metus ir ar porą metų, nuo mūsų pranešėjos, tos priemonės bus įvertintos, taip pat numatyta saugiklių sistema. Yra galimybė tas priemonės suspenduoti, jei dėl jų būtų sutrikdytą Europos alyvogio aliejaus rinką. Taigi turime galimybę nu, užtikrinti ir, ir e, Europos alyvogio aliejaus sektoriaus interesus. Dabar spontaniškai pasisakymai ir ponas Ranas Santos. Ačiū pirminkė. Tunisas išgyvena sunku laikotarpį ir nusipelno Europos solidarumo. Šį papildomą kvotą alyvalė eksportui Europos Sąjunga yra tos paramos dalis. Tunisoje alyvus aliejaus sektorius yra labai svarbus, tačiau jis svarbus ir Europos Sąjungai. Ir kaip ir bet kokiais, bet kokių dvišalių santykių atveju mes turime imtis atsargumo priemonių, siekiant garantuoti stabilumą mūsų vidaus rinkoje, tačiau turi importas atitikti ir mūsų kokybės kriterijus, todėl institucijos turi su, turėti perspėjimo mechanizmą, jeigu atsirastų kažkoks disbalansas mūsų rinkoje. Todėl reikia e, nuolatos sekti šį importą. Ta priemonė neturėtų būti joks precedentas ir neturėtų turėti dary, įtakos darybams dėl laisvos prekybos zonos sukūrimo tarp ES ir Tuniso. Ačiū. Toliau paneudžiu Frida. Ačiū pirmininkė. Mes e, esame, stovime šalia Tuniso žmonių. Italija yra parodžiusi daug solidarumo migracijos rytyje, kaip žinoma visi, tačiau visa Europa turėtų pademonstruoti tokį solidarumą ir visos 28 valstybės narės turėtų e, remti komisijos žingsnius dėl ekonomikos e, skatinimo solidariai. Tačiau ši priemonė tiesiog e, baudžia vieną regioną, Pietų Europą, ypač Italiją. Dar kartą, vienas sektorius tik tai bus paveiktas, būtent žemės ūkis Nebuvo netgi atliktas e, poveikio vertinimas ir neišklausytos ir Tuniso NVO, kurios sako, kad tai nebus tinkama priemonė. Todėl aš balsuosiu prieš šį susitarimą. Aš tikiuosi, kad komisija performuluos šį pasiūlymą, kad iš realiai padėtų Tunisui. Ačiū toliau, panas Jakovčičius. Ačiū pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau pasakyti, kad man kyla tam tikrų klausimų, tačiau aš balsuosiu už šį pasiūlymą. Manau, kad metai iš metų mes turime atidžiai stebėti tai, kas vyksta Europos rinkoje. Man atrodo, kad tai parodytų, kad importas į Europos Sąjungą duos naudos prekybininkams ir Europos Sąjungoje. Aš nežinau, kiek tai iš tikrųjų padės viso alyvų aliejaus gamintojams, tačiau tai yra politinis signalas. Mes turime rodyti ir teikti paramą tam žmonėms ir savo sprendimais turime parodyti, kad remsime Tunisą. Tačiau man nerima kelia tai, kad ko gero greičiausiai pasinaudos šiuo atveju tarpininkai, o ne patys alyvo aliejaus gamintojai Tunise. Ačiū pirmininkė, ES turėtų padėti ir remti demokratizacijos procesus Tunise. Mes turime remti Tuniso ekonomiką, tačiau tai neturėtų būti mūsų gamintojų sąskaita. Šis pasiūlymas, kaip jis pateiktas, gali turėti neigiamą poveikį Europos aliejaus rinkai. Tai labai svarbu, kad Europos parlamentas e, pasisakytų už tuos pakeitimus, kuriuos aš pateikiau su kitais kolegomis iš Žemės ūkio komiteto. Pirmas pakeitimas siekia priboti e, šio pasiūlymo trukmę dviem metams, o pats alyvorėjus turi būti gamintas tikrai Tunise, siekiant išvengti sukčiavimo. Svarbiausias ketvirtas pakeitimas tai dėl kas mėnesį būtų stebimas importuojamas alyvų aliejus importas ir kad nekristų tam tikrais mėnesiais alyvų kainos. Tokiu būdu mes sušvelnintume neigiamą šio pasiūlymo poveikį. Ir jeigu šie pasiūlymai nebus priimti, aš nebejodamas balsuosiu prieš visą šį pasiūlymą. Ačiū, baigiame spontaniškus pasisakymus. Ir toliau žodis vėl komisijos nariai Malmstram. Ačiū, ponia pirmininkė, gerbiami nariai. Man atrodo, kad ši diskusija buvo gera, kuri rodo, kad iš tikrųjų mes norime padėti Tunisui, demokratija ten yra strapi, žmonės drąsiai pasirinko, skirtingai nuo daugelio jų kaimynių. Žinome, kad iššūkių kelia terorizmas ir kiti, tačiau jie vis, vis tiek kovoja ir mūsų kaiminiška pareiga juos paremti. Jų ekonomika taip pat smarkiai nukentėjo. Būtent dėl laisvos prekybos sustarimas gali, turi potencialą ne tik padėti ekonomikai, bet ir e, remti ilgesnę partnerystę, taip pat demokratizaciją ir reformų procesus. Mes atidžiai dirbsime su Tuniso vyriausybė, kad nusatytume prioritetus ir užtikrintume, kad e, sustarimas būtų asmetriškas, kad būtų įtraukti, nebūtų įtraukti jautrus sektoriai, būtų įtraukti labai jautriai, prioritetai bus pabrėžti kartu atidžiai klausantis miso draugų. Mes įtrauksime prietinę visuomenę, mes apie tai kalbame su Tuniso vyriausybė. Visą tai turi būti skaidru, atvira, kiek tik galima. Ir šitie dalykai turi eiti ranka rankon, nes Tunisas turi stiprią ir dinamišką pilietinę visuomenę, skirtingai negu daugelis kaimynų. Visos prekybos sustarimas turės poveikio Euro, ateityje. Tačiau šiek tiek laiko užtruks, kol pamatysime rezultatus. Turint galvoje sunkia situacija Tunise, mes norime paremti juos per trumpą laiko tarp. Vienas iš būdų tai padaryti yra per alyvo aliejaus sektorių, kuris yra labai svarbus jų ekonomikai. Tai nėra mūsų idėja, tai yra pačio Tuniso prašymas. Jie nori, kad mes padėtume tam sektoriui. Kaip tai padaryti? Tai bus svarbi, svarbus indėlis Tunisui, o mums labai tai yra kuklus kiekis, mažiau negu 2 procentai importuojamo aliejus. Mes atidžiai stebėsime e, situaciją. Tai turės tikrai labai menką poveikį mūsų rinkai. Aš nu, girdžiu, ką jūs sakote, tačiau daugelis jūsų baimių yra perdėtos ir mes toliau stebėsime šią situaciją, nes e, ši priemonė skirta tik tai dviems metams. Tai yra konkretus būdas paremti per trumpą laikotarpį Tunisą. Tai parodys, kad mūsų solidarumas ne tik gražus žodžiai, bet ir reiškia veiksmus. Ir mes tikimės, kad jūs e, pritarsite parlamento intakomiteto pasiūlymų ir toj balsuodami. Ačiū komisijos nariai. Dabar pranešėja ponia Desarnės. Merci. Dėkoju, ponė pirmininkė. Ačiū Jums, ponė komisarė. Visiems pasisakusiems taip pat norėčiau padėkoti. Aš manau, kad mes visi nors ir galvojame skirtingai, turime vieną tikslą - kad Tunisui pavyktų ir kad ta sėkmė lydėtų visus tunisiečius. Kalbant apie partnerystės susitarimą, tai yra visiškai aišku, Mes nenorime, kad tai būtų vien tik tais priekybinis susitarimas, kad mes norim, kad tai būtų politinis, e, politinės partnerystės pagrindas su Tunisu. Mes norime, kad būtų pasiteikta daugiau vaizduotės, kad dalyvautų e, pilietinė visuomenė. Tikiuosi, komisija tą mintį išgirs. Reikia, kad visi tunisiečiai E, pasinaudotų šiomis dėrybomis. Tai nėra dėrybos iš niekur, tai yra e, reikalas tarp tunisiečių ir europiečių. Kitas klausimas. Taip, Tunisui reikia padėti per trumpalaikį laikotarpį, dėl to mums ir reikalingos tos trumpalaikės priemonės. Būtent jūs priminėte, kad ne Tunisas to prašo, o komisija, e, būtent to Tunisas prašo, o ne komisija primeta. E Kolegos labai daug įvairių minčių išsakė, tačiau išsakė ir netikslių minčių. Tikrai nepadidės e, globalus kiekis to alyvogių aliejus, kuris importuoj, bus importuojamas iš Tuniso. Aliejus bus importuojamas lygiai tas pats skaičius, e, kiekis. Mes įmamės atsargumo priemonių. E, mes po metų e, turėsime tikslų įvertinimą, kaip ta situacija mus veikia ir jeigu bus kažkokių problemų, tuomet komisija siūlys priemonių e, situacijai gerinti. Taigi siūlau kolegoms pademonstruoti tokį solidarumą, kokį turi pademonstruoti mūsų parlamentas, Tunisas iš mūsų rytoj daug tikisi. Nenuvilkime jų. Ačiū, diskusijos baigtos. Sulaukėme vieno pasiūlymo priimti rezoliuciją šiuo klausimu.